Bene, possiamo dare inizio alla riunione della conferenza dei presidenti. Kolegos, gal galėtume pradėti šį posėdį. Tai yra atvira pirmininkų suėga. Kaip žinote, joje gali dalyvauti visi parlamento nariai. Norėčiau pasveikinti tarybos pirmininką poną Van Rompujų ir pona Sekovičiu, Šefkovičiu iš komisijos. Norėčiau suteikti žodį ponui Van Rompui, kuris mums papasakos apie Europos vadovo tarybos išvadas. Prašom. Europos parlamento nariai Šios Europų vadovų tarybos klausimai buvo planuoti iš anksto, kiti e, buvo įtraukti reaguojant į pastarojo meto įvykius. E, mūsų susitikimas vėl parodė, kad mes e, jau praėjome egzistencinę euro krizę ir dabar galime skirti visą savo energiją plat, kovoti su platesniais ekonominiais iššūkiais, konsoliduojant trumpalaikį atsigavimą ir uh, E, stiprinant politiką. E, atsigavimo konsolidavimas e, yra susijęs su įvairiamis testinėmis priemonėmis, dėl kurių sutarėme šių metų pradžioje, finansuojant ekonomiką, kovojant su jaunimo nedarbu, stiprinant struktūrinį ekonominį augimą ir taip toliau. Mūsų konkurencingumo darbo atvarkė ir toliau yra tokia pat ryštinga. Ypač svarbu nuolat kovoti su jaunimo nedarbu. Lyderiai nori užtikrinti, kad jaunimo užimtumo iniciatyva, kuri yra svarbus mūsų daugiametės finansinės programos elementas, pradėtų veikti nuo sausio. Jau praėjusiais metais Europos e, fondai padėjo 800 tūkstančiams jaunuolių dar, susirasti darbą. Pradedant nuo kitų metų, nacionalinės jaunimo garantijos uh, irgi jiems padės. Tačiau mes dar nepasiekėme šio tikslo ir tikimės, kad visos suinteresuotosios pusės dės visas pastangas e, užtikrinant, kad pirmosios programos, e, paramos programos pradėtų veikti iki metų pabaigos. Valstybėse narėse yra dar daug darbo, kurį reikia nudirbti ir tikiuosi, kad šio mėnesio jaunimo užimtumo konferencija Paryžiuje taip pat prie to prisidės. E, parama e, MVI taip pat e, buvo dar vienas elementas, tęsiant darbą įvendant mūsų birželio sprendimus. Mes susitarėme mm, dėl žymaus paramos padidinimo iš Europos struktūrinių investicinių fondų, finansuojant MVI skirtas priemonės ir padvigubinant jas tose šalise, kuriuose to labiausiai reikia. E, sieksime, kad šios lėšos būtų subalansuotos ir skiriamos greitai, kad kiekvienas investuotas euro, euras e, atneštų 5 ar 6 e, eurų paskolas, naujas paskolas MVI Administracinės naštos sumažinimas ir ES supaprastinimas taip pat turėtų padėti MVI. Komisija jau identifikavo naujus žingsnius, kurie padės mm, palengvinti ES reglamentavimo pagrindą. E, tai yra REFIT programos dalis. Mūsų priemonių skirtų ateičiai sustiprinimas taip pat reiškia, kad reikės užbaigti ir patvirtinti per, per šią kadenciją svarbiausius bankų sąjungos elementus, tarp jų ir bendrai e, bankų pertvarkymo mechanizmą. Ir čia parlamento vaidmuo taip pat bus labai svarbus. Negalime sau leisti dėlsti. Europos vadovų taryba dar sėki patvirtino, kad remia e, sutartų laiko e, datų laikymasi nes nuo to priklauso patikimumas. Praėjusį mėnesį patvirtintas bendras priežiūros mechanizmas e, pradės veikti nuo metų. Per Europos vadovų tarybą prezidentas Dragi mums pasakė, kad Europos centrinis bankas taip pat vertins bankų balansą e, kartas nuo karto. Tai yra svarbi veikla ir e, valstyb, vyriausybės turi pla, suplanuoti šią veiklą iš anksto ir sukoordinuoti visus veiksmus. Europos vadovų taryba paremė tokį metodą, nes jis yra labai svarbus siekiant užtikrinti, kad mūsų bankai būtų sveiki ir finansuotų mūsų ekonomikos atsigavimą. Be bankų sąjungos turime išlaikyti pagreitį, pagreitį e, užtikrinami gilesnę ekonominę ir pinigų sąjungą kaip kad buvo numatyta keturių pirmininkų ataskaitoje. Šį kartą turime e, surasti būdų sustiprinti ekonominį politikos koordinavimą ir taip pat aptarti socialinę pinigų sąjungos dimensiją, užtikrinant, kad atsižvelgsime į užimtumą ir kitas socialinės politikas. Gruodžio mėnesį darbas tęsis. Mes tada priimsime sprendimus dėl pagrindinių bruožų, kuriuos turėtų turėti kontraktiniai susita sutartiniai susitarimai ir e, susiję solidarumo mechanizmai. Ši Europos vadovų taryba taip pat atkreipia ypatingą dėmesį į struktūrinio ekonomikos augimo sustiprinimą e, pagal mūsų konkurencingumo darbo tvarkę. Aptarę e, gegužės mėnesį energijos klausimus, o kitą gruodį ir vasarį aptarsime e, pramonės politiką. Šis susitikimas e, buvo, šio susitikimo metu buvo aptartas dar vienas labai svarbus Europos ekonominės ateities aspektas – skaitmeninė ekonomika ir inovacijos. E, šiuo metu mūsų infrastruktūra beveik yra pasenusi ir labai sunku surasti informacinių technologijų specialistų. Ir mes įsipareigojome pakeisti situaciją trimis būdais. Pirma, investuojant į skaitmeninę ekonomiką, ypač į inovatyvę infrastruktūrą. Antra, tai, kad reikia skatinti vartotojams ir verslui draugišką bendrą skaitmeninę rinką iki 2015 metų, be kita ko greitinant darbą, priimant dabartinius teisė, kurios pasiūlymus, kad jie galėtų būti patvirtinti dar per šią kadenciją. Ir trečia, reikia gerinti skaitmeninius įgūdžius. Žinote, statistika, iki 2015 bus 900 tūkstančių skaitmeninių darbo vietų, kurias reikės užpildyti. Ir čia turime kalbėti ne tik apie tai, kad žmonės privalo turėti ateities įgūdžius, bet ir apie socialinę įtraukti. Mes sutarėme kad daugiau struktūrinių fondų lėšų turėtų būti skirta konkrečiai skaitmeniniam mokymui ir naujam mokymui. Taip pat kartu su šiuo klausimu aptarėme ir inovacinius klausimus. Mm, ir tai, kas buvo padaryta prie mūsų 2011 strateginį e, požiūrį. Ši Europos vadovų taryba pabrėžia, kaip svarbu yra laikytis įvairių ir įgyveninti įvairias sutartas priemonės kad ES sugrįžtų į tą lyderės poziciją skaitmenės inovacijos rytyje, kurią turėjo prieš 20 metų. Mūsų bendra rinka yra fragmentuota skaitmeninėje ekonomikoje ir telekomunikacijų srityje. Visose šiose srityse yra labai daug neišnaudoto potencialo augimui ir darbo vietų kūrimui pirmininkė, garbus parlamento nariai, Europos vadovo taryba taip pat aptarė pastarojo meto tragiškus ir nerima keliančius įvykius. Visa Europa buvo šokiruota to, kas įvyko prie Lampedūzos krantų. Lyderiai sutarė, kad reikia imtis ryštingų veiksmų, siekiant užkirsti kelią tokioms tragedijoms ateityje. Mūsų veiks... Mes savo veiksmuose remsimės, remsimės trimis principais – prevencija, apsauga ir solidarumu norime ir toliau spręsti pagrindinės neteisėtos imigracijos e, priežastis ir bendradarbiauti su kilmės ir tranzito šalimis. E, ir čia reikia kalbėti apie ES paramą vystimuisi ir platesnį politinį dialogą su trečiosiomis šalimis. Turime kovoti su žmonių nete, prokyba žmenėmis ir taip pat kontrabandą savo teritorijoje ir taip pat kilmės ir tranzito šalise. Norime, kad kuo greičiau būtų įgyvendinta naujoji Europos pasienio stebėsenos sistema Eurosur. Ji padės išgelbėti gyvybės. Mes raginame, kad būtų sustiprinta, sustiprinta Frontex veikla e, viduržėmio jūroje ir ir mm, pietričių ES pasienyje. Europ... Be to, mes visi sutarėme, kad būtina kuo skubiau išnagrinėti tolesnės galimybės trumpalaikėje perspektyvoje ir todėl paprašėme naujai įkurtos e, darbo grupės e, viduržėmio jūros reikalams, kurią įkūrė komisija, kad ši darbo grupė greitai pateiktų operatyvinius veiklos pasiūlymus Migracijos srautai yra sudėtingas reiškinys ir taigi mes turime e, pagalvoti apie šią politiką ilgalaikėje perspektyvoje ir inicijuoti pla, plačias strateginės diskusijas saugumo, laisvių ir teisingumo srityje. Ir tai reikės aptarti 2014 birželį vyksiančioje Europos vadovų taryboje. Taip pat aptarėme pastarojo meto įvykius susijusius su e, žvalgybiniais klausimais. Mm, Europos piliečiai yra sunerime ir mes tai aptarėme taip pat ir Europos vadovų taryboje. Jų nerimas yra visiškai suprantamas. Partnerystė tokia, kaip e, kad yra tarp Europos ir jungtinių valstijų, turi remtis pagarbą ir pasitikėjimo, įskaitant ir darbą ir, ir slaptųjų tarnybų darbą ir bendradarbiavimą. Kaip žinome, pasitikėjimas yra būtinas elementas kovojant su terorizmu. Bendrame pareiškime e, valstybių ir vyriausybių vadovai e, pripažino, kad Prancūzija ir Vokietija e, nori pradėti dvišalės dėrybas su JAV, siekiant užtikrinti didesnį aiškumą, kaip JAV renka žvalgybinė informacija. Visos ES šalis gali prisijungti prie šios iniciatyvos ir šiuo metu vyksta dėrybos su JAV, siekiant užtikrinti, kad ši iniciatyva bus įgyvendinama ir ateityje. Tai nėra vienintelė iniciatyva. Po prism e, kaltinimų Liepos mėnesį JAF ir ES darbo grupė e, duomenų apsaugos ir žvalgybos ir, ir stebėsenos klausimais turi parengti iki metų pabaigos ataskaitą. Ir Esu tikras, kad signalas, kurį pasiuntė ES pirmininkai ir, ir premjerai bendrame pateikime, pasiūs e, aiškę žinę už Atlanto, kad mes labai rimtai žiūrime į šios klausimus ir kad tikimės, jog JAV per ateinančias dienas ir savaitės suteiks tinkamą dėmesį šiems klausimams. Garbus nariai, Galiausiai mes taip pat e, pasirengėme Vilniaus e, viršūnių susitikimui su šešiais e, rytų partneriais, kuris vyks už trijų savaičių. Tikimės, kad bus žengti istoriniai žingsniai, ypač kalbant apie Ukrainą, ir kad bus padaryta tinkama pažanga ir kad bus patenkintos sąlygos numatytos užsienio reikalų tarybos praėjusi gruodį. Ukrainos lyderiai žino, ką reikia padaryti ir asociacijos susitarimas bus išbandymas visai rytų partnerystiai. Mes taip pat esame pasiruošę inicijuoti pa panašius susitarimus su Moldova ir Gruzija ir jie galės būti pasirašyti kitą rudenį. E Kalbant apskritai, ši Europos vadovų taryba buvo labai e, užimta, labai darbo tvarkė buvo įtempta ir aptarėme įvairius svarbius klausimus, numatydami strateginę kryptį, kurią turėjo eiti Europos Sąjunga ateityje. Ačiū. Ačiū pirmininkui Ivan Rumpojui. Dabar žodį suteiksiu komisijos vicepirmininkui, ponui Ševčiovičiui. Ačiū pirmininkė, gerbėmiai dėja, pirmininkas Barosas šiandien negalėjo dalyvauti posėdėje dėl to, kad anksčiau buvo įsipareigojęs veikti sutikimus užsienyje, tačiau man garbė pasidalinti su jumis komisijos požiūriu į nesenai vykusios vadovo tarybos rezultatus. Kaip pirmininkas Anrupojus jau pakartojo vadovų taryboje aptarta daugybė klausimų nuo inovacijų, skaitmeninės ekonomikos, ekonominės padėties, e, pinigų sąjungos e, gilinimo jaunimo e, klausimų, rytų partnerystės migracijos ir JAV žvalgybinės veiklos ES. Pirmiausia, norėčiau padėkoti parlamento pirmininkui Šulcui už puikią kalbą, konstruktyvų požiūrį, kaip, e, kaip kad tai įprasta buvo atidarant e, tarybos posėdį ir e, buvo kalbama apie prioritetus teisėkūros projektų, kad būtų galima susitarti iki kadencijos pabaigos ir, žinoma, pagrindinis prioritetas susitarimas dėl tolimesnės DP, taip pat dėl biudžeto 13-20 metais. Vadovų taryboje vyko gyvos diskusijos dėl skaitmeninės darbo atvarkės. Europa dar ne visiškai pasinaudoja galimybėm, kurios teikia skaitmeninė ekonomika visų pirma dėl to, kad rinka e, yra susiskaldžiusi ir kad pasaulyje valstybės narės galėtų konkuruoti, jos turėtų imtis veiksmų ES lygmenių ir valstybių narių lygmenių, kad būtų galima užtikrinti reikiamą sąlygą. Žinoma, reikia skatinti privačias ir viešasias investicijas ir tas rytį. Kaip tik tai e, todėl skaitmenės rinkos sukarimas iki 15 metų yra svarbus prioritetas ir e, šiame kontekste tikimės, kad galėsime žengti svaršiai į priekį, kad patvirtumėm ir telekomo e, paketą ir pagrindinius teisės aktus skirtus duomenų apsaugai dar iki Europos parlamento rinkimų 14 metais. Pirmininkas Barosas paprašė paspartinti darbą, kalbant apie jaunimo užimtumo iniciatyvą, kalbant apie jaunimo garantijas ir svarbu, kad valstybės narės paremtų parengtų jaunimo užimtumo planus e, laiku, kad būtų galima pradėti laikų įgyvenimą. Tai labai svarbu siekiant užtikrinti, kad 6 milijardai eurų skirtų jaunimo užimtumo iniciatyvai galėtų būti tinkamai panaudoti. Komisija dirba, kad parengtų. su Europos komisijos narės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 Ir iki e, vasario Europos komisija yra pasirengusi gilinti šitos klausimus, diskutuoti apie tai su Europos parlamentu. Ir žinoma, toliau mes norime didinti e, įsipareigojimus, įgyvendinti ekonomikos politiką, reformas, kilančias iš Europos semestro proceso. Ir čia pirmininkas Barosas dar kartą akcentavo, kad pirmiausia reikėtų stiprinti ekonomikos politikos koordinavimą, čia reikėtų remtis bendrijos metodu, taip pat ir semestru. Taip pat buvo kalbėta apie bankų sąjungą. Džiugu matyti, kad taryba priemė sprendimą dėl bendro požiūrio į e, bendrą pertvarkymo e, mechanizmą. Taip pat žinome, kad tai svarbu Europos parlamentui ir suprantame, kad dėrėtis dėl visų detalių nebus lengva, tačiau turime pasinaudoti įgytų pagreičio. Pirmininkas Baroso patvirtino, kad iki 14 metų reikėtų sukurti bendrą pertvarkymo mechanizmą, ko iki e, parlamento e, rinkimų ir taip pat reikėtų iki e, metų pabaigos baigti darbą ir dėl bendro priežiūros mechanizmo. ECB e, ketina atlikti išsamų vertimą banko e, balansų ir tai prisidės prie Banko sąjungos patikimumo. E, pirmą kartą valstybių vyriausybių vadovai diskutavo dėl komisijos pasiūlymo dėl ekonominės pinigų sąjungos Taip pat e, e, komisijos pasiūlyme yra numatyti ir socialiniai e, rodikliai, socialinis dialogas, tai buvo pasveikinta vadovų, yra taip pat, aišku, jautrių dalykų. Kalbant apie valstybių narių lygmenį, džiugvo, buvo džiaugtasi, kad komisija patikė pasiūlymą dėl refit ir refito principais turėtų būti grindžiamas visas mūsų būsimas darbas dėl vertinimo ir peržiūros galiojančių taisyklių, taip pat ir kuriant naujus pasiūlymus. Žinoma, tai turi būti bendras darbas ir norėčiau padėkoti pirmininku Šulciui už jo asmeninę paramą šiam darbui. Refit yra gera programa skirta paprastesniam reglamentavimui ES, racionalesniam reglamentavimui. Refit programa siekiama sumažinti administracinę naštą mūsų ekonomikai piliečiams, tačiau e, nereikėtų e, kad tai kvesionuotų e, tokių dalykų kaip vartotojų apsauga. Norime, kad reglamentavimas būtų ekonomiškai efektyvus, kad būtų apsaugoti darbo standartai vartotojai. Žinom, žinoma, kalbant apie tragediją Lampedūzoje, vadovai aptarė ir migracijos um, srautų klausimą ir žinoma reikia galvoti apie reagavimą į tai, taip pat užtikrinant mūsų saugumo poreikius buvo paraginta ES um, reaguoti keliose sritėse, konkrečiai kalbant apie gelbėjimo uh, veiklą, kad būtų padėta tom valstybėm narėm, kurios yra priešakinėse linijose, reikia užtikrinti geresnį bendradarbiavimą su kilmės šalim, kad būtų galima valdyti migracinius srautus, kad būtų galima kovoti su organizuotu nusikalstumumu ir priekyba žmonėmis. Ir Ir žinoma, tai, kad komisija sukūrė specialią darbo grupę, buvo pasveikinta vadovų. E, Europos taryba dar gruodį grįž prie šito klausimo. Pirmininkas Van Rumpojus jau minėjo, kad artėja rytų partnerystės viršūnių susitikimas Vilniuje. Ir mes tai vertiname kaip istorinę galimybę gerinti santykius su mūsų rytiniais kaimynais, jeigu Ukraina ir kitos šalis įvykdė sąlygas, kurias mes iškelime. Uh, Esame optimistai, manome, kad bus galima patvirtinti asociacijos sutarimą su Ukraina e, ir bus galima parafuoti sutarimus su, su e, Gruzija ir Moldova. Dėl JAV žvalgybos veiklos ES Prancūzija Vokietija paskelbė apie dvišalės darybas su JAV, kad būtų galima išsiaiškinti tarpusavio santykių šioje srityje. Ir e, reikia konstatuoti, kad vadovo tarybos darbo atvarkė buvo labai turtinga. Manau, kad daugelis ryčių pasiekta esminės pažangos. Ir tai, e, nu, nu, suteikia gerą pagrindą um, atlikti tuos darbus ir ateityje. Ir žinoma, tai bus tęsiama ir gruodžio mėnesio vadovo taryboje. Ačiū. Pone e, pirmininkė, pone komisijos pirmininko pavaduotojo, dabar periname prie atskirų pasisakymų, pone Vartman Kol pirmiausia. Ačiū. Pirmininkė. Pone Van Rompėjau, paskutinė taryba e, sutarė dėl daugelio dalykų, kuriai, kuriems pritarė ir EPP frakcija. Tai yra ES ekonomikos stiprinimas, e, MVI stiprinimas, e, darbo vietų kūrimas. Aukštas nedarbo lygis yra visiškai nepriimtinas. Reikia atgauti konkurencingumą ir kurti darbo vietas. Todėl mes Tuo pačiu metu suvokiame, kad reikia bendrų pastangų siekiant realių rezultatų. Ir tai nėra tik skaičiai, tai yra darbo vietos mūsų piliečiams. Mes pritarėme tarybos padarytai pažangai, tačiau tuo pačiu metu esame sunerime dėl to, ar ES pavyks rasti tinkamą finansavimą savo prioritetams. E, pirmininkė, mūsų frakcija nuolat pabrėžia, kad šiandien turime ir toliau stiprinti savo ekonomikos ir biudžeto politikos koordinavimą. Todėl, kad kas vyksta vienoje sostinėje, veikia ir kitas. Turime pasis, pasimokyti iš visų klaidų O viena iš pamokų yra ta, kad šiandien mes esame taip susiję, kad būtina sukurti tinkamą e, teisinį pagrindą, leidžiantį e, veikti toje Europos Sąjungoje, kurioje mes gyvename. Turime baigti bankų sąjungos kūrimą. Negalime leisti, kad e, bankrutuojantis bankai keltų pavojų visai ES bankų sistemai. Šį klausimą reikia spręsti skubiai dar iki šio teisėkuros laikotarpio pabaigos. Todėl reikėtų suteikti įgaliojimus ECB mm, prižiūrėti bankus. Tačiau yra, tai yra tik vienas žingsnis. Turime e, pabaigti mm, bendro pertvarkymo mechanizmo kūrimą. Taryba taip pat pripažįsta kad pasitikėjimas bus tik tuo met institucijomis, jei bus imtasi konkrečių žingsnių. Todėl mūsų frakcija prašo priimti svarbiausius sprendimus būsimoje ekofin taryboje. Reikia um, tam tikrų konkrečių darbų mūsų piliečiams, reikalingos struktūrinės reformos, nereikia didinti mokesčių, reikia imtis struktūrinių reformų, kurios leistų kurti naujas darbo vietas bei atsigauti ekonomikai. Reikia ir toliau um, gilinti bendrosios rinkos sukūrimą. Mūsų frakcija taip pat e, pritarė tarybos ketinimui sumažinti biurokratinę naštą. Taip pat um, ypač nuimti biurokratinę naštą nuo MVI pečių, todėl kad šios įmonės yra augimo ir darbo vietų variklis. Pirmininkė, mes turime būti ambicingi gyvendami šešių ir dviejų teisės aktų paketą. Mes neturime pasiduoti spaudimui. Kita vertus, pasitikėjimas ES ir nauja ekonomikos valdysena atre, turės atremti naujus iššūkius. Jei to nepadarysime, mes ne tik praleisime progą, bet e, galimai grįšime e, vėl į tą pačią krizę, kuri mums pakenks. Arijos pateikiami statistiniai duomenys rodo, kad ambicingos reformos ir fiskalinė drausmė veikia. Mums reikia eiti būtent tuo keliu. Tačiau daugelis mūsų e, palankiai vertina tai, kad taryba pagaliau sugebėjo rasti sprendimą dėl 2013 e, metų biudžeto. Gaila, kad tai truko tiek ilgai, todėl kad birželio mėnesį jau buvo pasiektas sus susitarimo pasiūlymas. 3,9 milijardai eurų, kurie dar nesumokėti, turi būti sumokėti. Be to mes reikalavome peržiūrimo nuostatos taip pat. Norime, kad būtų sukurta aukšto lygio darbo grupė, peržvelgianti nuosavų išteklių gavimo galimybės. Mes e, tikime, kad šiem, šioms priemonėms gali būti pritarta. 3,9 milijardai eurų nėra nauji pinigai, tai yra tie pinigai, kurie yra valstybėse narėse, kurios kažkada blokavo sprendimus ir kurios juos jau išleido. Erasmo, pavyzdžiui, programai, kuri padėjo um, kitose um, valstybių narių universitetuose mokytis e, dviems tūkstančiams studentų per metus. Noriu priminti, kad e, mes kalbame apie 11 tūkstančių kilometrų naujai renovuotų projektų kelių, e, kuriems finansavimas taip pat numatytas iš ES fondų. Taip pat buvo teikiama pagalba trečiosiams šalims. Vertinant Lampedūzas tragediją, gal nepakankamas buvo Frontexo finansavimas, siekiant užtikrinti mūsų išorės sienų saugumą. Mes tikimės, kad sąskaitos bus apmokėtos, kai jos bus pateiktos, todėl kad šie bendri veiksmai daugiametinėje finansinėje programoje teiks naudos visiems piliečiams. Kolegos, mūsų frakcija pabrėžia e, finansų sveikatos aspektą. Mes manome, kad ES biudžetas turi e, būti apkarpytas, tačiau tuo pačiu metu mes e, pageidaujame bendrų europinių veiksmų, kaip pavyzdžiui, atremiant su migracija susijusius iššūkius. Pirmininkė, mes šiandien kalbėjome ir apie kitus taryboje iškeltus klausimus ko valstybių vadovai tikisi iš ES. Jie tikisi, kad ES investuos į bendrąsią skaitmeninę bei telekomunikacijų rinkas. Tikimasi, kad bus užbaigta tas bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimas dar 2014 metais. Mes manome, kad šios investicijos pritrauks ir investicijas iš privataus sektoriaus. Ir tokiu būdu um, investicijos bus penkeriopos būtinos investicijos į švietimo sistemas, į naujų darbo vietų kūrimą. Mes taip pat teigiame, kad norint e, sukurti darbo vietas e, be papildomų sąnaudų, reikia ieškoti tinkamo kelio. Ir ypač bendroji skaitmeninė rinka atveria naujas galimybes. Naujų technologijų plėtra sukurs 9 tūkstančius naujų darbo vietų dar 2015 metais. Reikalingos investicijos šioje srityje. Taip pat reikia kurti tinkamas sąlygas stambioms investicijoms ir tinklų kūrimui. E, svarbi parama kosme programai e, ir kitoms 2020 metų programams. Jaunimo užimtumo e, programa, iniciatyva atsiprašau, bei garantijų programa yra vienos prioritetinių užduočių padedančių išspręsti nedarbo klausimą. Vargu ar visuomenė galės tinkamai gyventi, jei pusė jų piliečių neturės darbo. Pirmininkė, mes turime teikti tinkamą dėmesį kompetencijų, gebėjimų, mokymosi visam gyvenimui, ugdymui. Taip pat svarbu pripažinti profesinės kvalifikacijas. Pone Vandrompėjau, Noriu paklausti, kas finansuos šias iniciatyvas, jei ne um, Europos Sąjungos bendras biudžetas ir fondai. Taigi turime nepamiršti šių klausimų svarstydami biudžetą. Mes sunerime, kad uh, Nutinka taip, kad iniciatyvos kūriamos, tačiau yra nenumatomas e, tinkamas iniciatyvų finansavimas. Taryba e, turėtų kurti tokias programas, e, kurios būtų įgyvendintos, nes priešingų atveju tai paveiktų ir ES ekonomiką. Gerbiamas pirmininkė Van Rompėjau, turime visi suvokti savo įsipareigojimus ir finansuoti tuos įsipareigojimus, kurių prisėmėme. Mūsų frakcija pasisako už stipresnę Europą būtent šioje perspektyvoje. Darbas kartu kuria tą pridėtinę vertę, kuri teikia naudos Europos Sąjungai. Ačiū, poniai Vorten Kolf. Dabar žodis ponui Gerin. Ačiū. Tarybos komisijos pirmininkė ir vicepirmininkė. Turbūt nenustepsite išgirdę, kad mano frakcija nepritarė, nesilaiko tos pačios idėjos dėl e, Europos vadovų tarybos rezultatų. Aišku, normalu, kad nuomonės išsiskiria. Prieš keletą metų Ispanijoje buvo populiarus vienas juokas. Jis yra keistas, bet e, kažkas paklausė, ar karšta, ar šalta, o atsakymas buvo nei šalta, nei karšta, nulis laipsnių. Nulis laipsnių reiškia, kad nei karšta, nei šalta. Nulis laipsnių būna tiek Vokietijoje, tiek Briuselėje, tiek Ispanijoje. Ir tas pats su tarybos išvadomis, nei karšta, nei šalta, e, buvo aptartos tam tikros priemonės, kurios buvo, kurių įgyvenimas buvo nukeltas, kitos buvo palaikytos nepakankamai svarbiomis, kitos dar nepateisino lūkesčių, bet netaip jau ir labai, nes mūsų tie lūkesčiai iš vis nebuvo tokie jau ir aukšti. ši taryba nebuvo kritinė, kaip kad anksčiau prieš keletą metų. Nereikėjo ko nors reanimuoti ar gaivinti. Ši fazė jau praeitie, bet Europa vis dar serga. Ir jei nesėmsime teisingų priemonių, tuomet ta lyga taps chroniška. Ir taryba, ir komisija kartu su keliomis valstybėmis narėmis tapo šiek tiek e, abejinga sakoma, kad blogiausia jau praeitie, dabar galima atsipalaiduoti ir šiek tiek pailsėti. Bet e, tokiam atsipalaidavimui nėra jokios priežasties. Pažvelkime į statistiką. Duomenis apie augimą Europos Sąjungoje mums sako, kad per praėjusį ketvirtį finansinis augimas buvo 0,3 procento, bet jeigu suskaidysime šį augimą per metus, ir jį ekstrapoliuosime, lyginant su 2012 tuo pačiu ketvirčiu, yra skaičius 0, minus 0,5 procento. Yra kelios valstybės narės ES, kuriuose nedarbas yra daugiau nei 10 procentų, kai kuriuose 15 procentų, dvi, daugiau nei 20 procentų. Ekonomistai sutarė, kad 10-15 procentų nedarbas reikš prarasta dešimtmetį. Kai kuriuose šalise situacija yra blogesnė nei kitose, bet bendra situacija ES irgi yra rimta. Žvelgiant į skurdo mastą, vienas iš keturių europiečių patyrė situacijos pablogėjimą. iš tikrųjų neturime jokios priežasties jautis, jaustis nusipelnę poilsio. Nuo 2009 situacija, aišku, pagerėjo, tačiau vis dar yra kur tobulinti finansų ir pinigų politiką. Šalis, kuriuose nėra finansinių problemų, vis tiek turi laikytis tinkamos finansinės politikos. Jei pažvelgsime į bankų sąjungą ir bendrą stebėsenos mechanizmą, visa tai reiškia žingsnį į priekį. Tačiau yra kitų dalykų, kuriuos reikia pertvarkyti. Reikalingos išsamios reformos, kurios dar neįgyvendintos ir užtruks labai ilgai, kol jos bus įgyvendintos ar tai bus 2016 ar 2018, nei viena iš šių datų nepadės išspręsti dabar esančių problemų. Taryba gana silpnai pasirodė įvairiais aspektais neturime nei partnerių, nei sąjungininkų. Turime tik tais e, panašius strateginius interesus. Nemanau, kad reikėtų in... šinipinėti ar leisti šinipinėti ES valstybės tarnautojus ir kitus ES darbuotojus. Negalime, kad piliečiai būtų masiškai sekami savo kasdienėje veikloje. Teisė į privatumą yra pagrindinė teisė, kuri turi būti užtikrinama ES, o taryba ne, nepakankamai griežtai pasisakė šiais klausimais. Parlamentas buvo daug griežtesnis savo rezoliucijoje raginančioje sustabdyti SWIFT susitarimo galiojimą. Keli kolegos praėjusią savaitę lankėsi JAV ir e, išsakė Europos parlamento pasipiktinimą šią situaciją. JAF atliktas JAF senatas ir kongresas buvo paraginti užtikrinti tinkamą šios situacijos sprendimą. Taip pat noriu pasakyti, kad negalime leisti, kad uh, skolas persikeltų į 2015 metus. Turime šį svarbų klausimą išspręsti tuoj pat. Duomenų apsaugos klausimas taip pat turi būti įtrauktas į akcentuojant ne tik priežiūros mechanizmą, tačiau ir bendrą pertvarkymo mechanizmą. Tik tokiu būdu atkursime pasitikėjimą ES bankais ir tai duos naudos ir e, ekonomikai. Dėl ekonomikų Nes ir pinigų e, sąjungos mes manome, kad būtina nauja, gilesnė integracija. E, taip pat svarbu tai, kad EPS e, institucinė sąranga nėra sukurta be reikalo. Dabar reikia remtis bendro, per, bendro pertvarkymo mechanizmo. Tiesa, krizė dar nepraėjo. Mes panašu, kad ir toliau dirbs, jei dirbsime panašiai per ateinančius 20 metų, tai situacija nesikeis. Dėl migracijos. Skaudus įvykiai viduržėmio jūros regione turi būti. Mm, tinkamai vertinti, priimant konkrečius veiksmus. Mes nematome jokios pažangos, lyginant su to, kas vyko birželio mėnesį mūsų manimo. Tai yra ciniškas požiūris. Um, pabėgėlių iš Šiaurės Afrikos situacija, nesvarbu, kaip ten pavadinsime tas revoliucijas, ar jos buvo pavasario ar žiemos, revoliucijos mes esame nepa, pas, nepasirengę laukti iki 2014 metų. Jei jūs ir toliau taip elgsitės, tai ir toliau bus neramumų e, Libijoje, Libane, o ES ir toliau bus nepasirengusi tokiems iššūkiams. Ačiū. Ačiū, ponė Parmanova, dabar ponė Harms. E, gerbiami pirmininkai, gerbiami kolegos, man ir ES pilietėms ir piliečiams, galvojančiams, e, kad Bruselis e, gina bendras vertybės. Man, aš labai nusivyliau jūsų klausydama, nežinau, kodėl čia reikėjo kalbėti apie Lampedūzą, jei jūs nesugebate um, keisti bendros prieglopščio ir migracijos politikos. Mes likščiol nesirūpiname tuo, kad visos valstybės narės įgyvendintų savo įsipareigojimus. Mes neturime ES nei vienos šalies, kuri tinkamai tremtų e, migrantų srautus, o mūsų Afrikos politika turėtų tapti prioritetinės e, diskusijos tema. Antra, antras svarbus dalykas yra piliečių teisės ir duomenų apsauga. Mes jau keletą savaičių Edvardo Snaudeno dėka žinome ne tik tai, kad mūsų pasiklausoma ES, tačiau taip pat žinome, kad Vokietijos kanclerė, jos pokalbė yra klausomi pas, nuo tada, kai buvo e, deramasi dėl karo Irake. E, kokia tarybos Bruselėje reakcija? Jokia e, Duomenų apsaugos direktyva yra nustumiama kažkur tolyn, sprendimas priimamas vangiai, kažkaip išsiunčiama kažkokia delegacija į Vašingtoną, o aš e, skaitau, ir čia pasakysiu taip, kaip pasakysiu, mūsų viršiausias uh, žvalgas, šnipas keliauja, e, norėdama susitikti su amerikiečių šnipu, pasikalbėti apie tai, ar kartais nereikėtų pakeisti kokias šnipinėjimo taisyklės. Aš manau, kad ES piliečiai teisingai galvoja, kad ES politika šiuo atžvilgiu yra absoliučiai sužlugusi. Mes reikalavome, kad SWIFT susitarimas būtų panaikintas. Manau, kad keliaivių duomenų įrašų sistema taip pat turėtų būti nutraukta naudoti. Man tai atrodo beprotiškas skandalas, kad amerikiečiai ir toliau teisinasi tuo, kad jie galbūt e, nebevykdys toliau ekonominės žvalgybos, tačiau neatsisakys kitokių žvalgybos formų. Jei tai nėra ES vertybių atsisakymas, tai kasgi tai yra? Ir trečias dalykas. Staiga mes kalbam, prakalbame apie Merkel europietiškąją reformą. Čia kažkada, kažku, kažkurį vakarą buvo kalbėta apie tai, kad gal ir pakanka tų pinigų, kad būtų galima pagelbėti krizen atsidūrusioms valstybėms. Ir tos mintys yra pateikiamos e, ponios Angelos Merkel. E, aš norėčiau sužinoti, kaip čia šiame kontekste būtų galima vertinti Europos parlamento funkciją. Uh, Um, Šulcas, mūsų pirmininkas, yra įvardyjamas kaip mamytės numylėtinės. Būtų įdomu, ar jis imsis kokio vaidmens, ar jis kalbės apie tai, um, ar nereikėtų įtraukti ir Europos parlamento į um, sprendimo prieimimo procedūras ir taip ieškoti bendro sprendimo. Ačiū uždėmesi. Grazie onorevole Arms, la parola onorevole Jeffrey. Labai ačiū poniai Harms, toliau Jeffrey Van Ordena. Čia pirmininkė ETR frakcija sveikina pažangą padarytą ryboje, siekiant dereguliavimo, e, siekiant remti tarybą, kad būtų galima priartinti rytų partnerius, kad būtų galima e, baigti kurti uh, skaitmeninių paslaugų vidaus rinką. Panas Barosas e, taip pat kalbėjo apie dalykus, kuriuos turėtų spręsti vis dėlto mūsų nacionalinės vyriausybės ir tikiuosi, kad komisija supras, kas norėta pasakyta, kad ne Berlemonte e, tai reikia spręsti. Pateiksiu e, vieną pavyzdį. Uosto paslaugų tai direktyva buvo atmesta parlamente trečiaisiais metais, antrą kartą septintaisiais metais. Tačiau vėl gražinama e, direktyva, kodėl ji prikelta, e, bet e, gal bus galima įtikinti komisijos narį Kalasą apsigalvoti. Aišku, geriausiai reguliuoti, tai būtų tokiu būdu, kad būtų sumažintas Europos biurokratų ir biurokratų skaičius. Kuo, kuo, kuo mažiau biurokratų, tuo mažiau biurokratizmo, tuo daugiau konkurencingumo ir mažesnis būtų ES biudžetas, taigi triguba nauda. Kalbant apie prekybą, sveikiname pažangą padarytą kalbantis su Kanada dėl laisvos prekybos susitarimo, tačiau neužmy, neužmykime ant uh, lauro, o kaip yra su Indija, kodėl apie tai nekalbama taryboje. Uh, Kitais metais e, vyks rinkimai ir, ir čia, ir, ir ten, ir ta, ta galimybė bus e, prarasta. Reikia toliau kalbėti apie prekybą su JAV, nereikia blaškytis, neturime e, praleisti šitų galimybių. Kalbant apie Lampedūzos tragediją, pabrėžtas Frontexo e, vaidmuo, buvo kalbama tik tai apie priešakinių valstybių e, problemas, tačiau kas, e, kas nebuvo paminėta, kad du trečdaliai prieglošio prašymų yra pateikta tik tai penkiose šiaurinėse valstybėse narėse, skaitant ir mano šalį. Taigi kalba yra netokia, kad reikia kurti naujas esnės migracijos formas ar tik tai spręsti esamas problemas, reikia vykdyti prevenciją, reikia spręsti šitą iššūkį prie šaltinio ir reikia tvirtinti sieną E, saugumą prie Šiaurės Afrikos e, valstybių, reikia praktinių sprendimų, kad e, būtų galima išsklaidyti mūsų piliečių abejonės, kad būtų galima sustabdyti masinę migraciją, o nevykdyti to švelniosios ES linijos, tik tai tai kelia daugiau problemų. Na, kalbant apie žvalgybą, man Kyla e, klausimas dėl komisijos reakcijos į to, ką e, vykdo NSA agentūra. Komisijos narė Reding pasakė, taip, reikia stiprinti ES žvalgybos rytyje, kad būtų galima dėrėtis lygiomis sąlygomis su, su JAV. NSA reikia um, atitinkamos partnerės ES žvalgybos agentūros. Na, tai o kas bus toliau, jeigu komisijos narė taip kalba? Taigi iš tiesų kalbame ne apie principus, uh, bet tik tai siek, kad ES aukščiausia pareigūnai apgailestauja dėl to, kad JAV turi tokius pajėgumus, ES neturi. Tai atrodo, kad komisija nesupranta, kad įgyjant vis daugiau ES galių, plečiant komisijos kompetencijas, na, ne, nebegalima taip gyventi, tas laikas pasibaigęs ir ES turi daryti mažiau ir turi tai, ką daro, daryti geriau. Dėkoju ponui Van Ordenui. Dabar ponė Zimmer. So. Um, Herr Präsident, meine Pone pirmininkė, e, garbus kolegos, kalbėdami apie Europos vadovų tarybos sustikimą turime būti atviri ir garbingi. Buvo uždėlsta priimti lemiamus sprendimus. Šiandien šią savaitę Europos parlamente um, e, e, frakcijoms buvo pristatyta paskutinė Eurobarometro apklausa. Ši apklausa rodo, kad pasitikėjimas institucijomis ir pasirengimas eiti balsuoti parlamento rinkimuose sumažėjo. Manau, kad tai, kas čia, ką čia pristatė um, taryba, e, niekaip nepaskatins e, mūsų piliečių eiti rinku, e, balsuoti. Manau, kad tai yra politinis fiasko. negebėjimas e, atremti iššūkių. Mes nesugebėjome tinkamai įvertinti e, gracijos spaudimo klausimo. Mes e, neprieimėme sprendimų, kas turėtų pasikeisti. Italai ir toliau siunčia E, namo migrantus, e, o valstybės narės nerodo jokio solidarumo. E, o vietoj to yra kalbama, kad reikia, jog pačios valstybės, iš kurių um, žmonės bėga, turėtų spręsti problemas vietoje. Uh, Tačiau turime nepamiršti, kas įtvirtinta Lisabonos sutartyje. Kalbama apie tam tikrą saveikumą, apie skirtingų politikos ryčių dermę. Todėl pirmiausia, turėtume nepamiršti, pavyzdžiui, ir tūkstantmečio vystimosi tikslų. Niekas dabar nevyksta. Dabar dabar e, turi būti finansuojama iš daugiametės finansinės programos tai tam tikros programos, kurios nebūtinai veikia, nebūtinai svarbios. Man iškyla klausimas, um, Iš ties mes daugeliu atveju esame e, klausimų sprendimo pradžios fazėje. Pati kanclerė Merkel siūlo tam tikrus e, savo um, pasiūlymus ir tai tikrai nemotivuoja būsimų rinkėjų jei yra didelis poreikis veikti, o neveikiama, tai to negalime toleruoti. Mes manome, kad vyriausybės turėtų prisimti atsakomybę ir reikia konkrečių veiksmų. Kalbant apie bankų sąjungos e, kūrimą ir gairias, jei kiekvienas galėtų įsivaizduoti, kad bus kita bankų krizė, tai iš ties mes dabar nesame pasirengę geriau. Nėra jokių sprendimų kai, kaip veiks pertvarkymo mechanizmas arba priežiūros mechanizmas. Nėra aiškiai įvardinta, kas už ką mokės, kur kieno atsakomybė. Tai yra klausimai, kuriuos varstydami nepasistumėjome į priekį. Tiesiog šie klausimai perkeliame kitai tarybai. Mes, Europos parlamento nariai, turime teisę pateikti savo pastabas, ar pastabas raštu, kurios vėliau kažkur bus išmestos į šiukšliadėžę. Ir kasgi vyksta iš esmės? Kas nutiko po Strasbūro? sesijoje priimtų sprendimo. Kas nutiko po to, kai buvo priimtas sprendimas dėl um, 13 metų biudžetų. 18 milijardų deficida, deficitas numatytas 14 metų biudžete. Tai yra nesąmonė. Negalime e, pasiteisinti, kad tokiu būdu bandome pažaboti jaunimo nedarbą. Kai kurių programų finansavimas yra nutraukiamas. Aš apskritai nesuvokiu, kas vyksta. E, Kiekvienas ekonomistas aiškiai pasakytų, kad tokia sistema neveiks ir politikai tai turėtų pagaliau taip pat suvokti, jūs pirmininkė taip pat. Ir aš tikiuosi, kad jūsų plaktukas tai tik tai patvirtino. Grazie, Zimmer, la parola Farage. Ačiū, poniai Zimmer. Dabar ponas Farage. Iš tikrųjų, praėjo daug laiko, kol matėmės paskutinį kartą. Šiandien e, lapkričio penktoji Jungtinė karalystėje didelė šventė. Prieš 500 metų bandyta su dinamitu e, iš, susprogdinti mūsų parlamento rūmus ir sužlugdyti te, konstituciją. Jūs, aišku, į visą tai žiūrite labai technokratiškai. Jūs ir jūsų kolegos kars nuo karto vis sakote, kad kalbate apie e-iniciatyvą, apie užimtumą. Tačiau realybė yra tokia, kad šioje sąjungoje nieks negerėja. 18 metų iš eilės sąskaitos būna nurašytos, nurašomos ir nurašomos, o jūs ignoruojate kritiką. Uh, E, ta statistika, kurią jūs pateikite, yra anemiška. 50 procentų viduržėmio jūros šalise yra jaunimo nedarbas. Kaip pastebėjote, dabar vis didėja opozicija, tikroji opozicija, kai nemaloni opozicija. Prieš 3,5 metų turėjau tam tikrų nemalonumų paklausęs, kas jūsų siuvėjas. Man už tai buvo skirta 3000 eurų bauda. Suklydau, manydamas, kad esate didelis gudruolis. Tačiau e, per 3,5 metų jūsų legitimumas neišaugo nei komisija, nei parlamentas e, iš tikrųjų neišsiugdė didesnio ryšio su paprastai žmonėmis. Kaupėsi audra, įvyks kažkas tikrai dramatiško kitų metų gegužės mėnesį, bet jūs galite užkirsti tam kelią, jūs galite užkirsti kelią tom tamsioms jėgoms, besiveržiančioms į parlamentą, atvirai pripažindamas, kad jau atėjo laikas įteisinti šias institucijas, surengiant laisvus referendumus valstybėse narėse. Dėl to, ar jūsų postas iš vis turi egzist, turėtų egzistuoti, nes anot Olandų, ponė Van Rompojau, jūsų iš vis čia neturėtų būti. Ar esat pasiruošę sėdėti ir laukti tos audros, ar imsitės iniciatyvos ir padaryti viską, kad demokratiškai įteisinta būtų ši Europos Sąjunga? Grazie, Farage. Ora do la parola, Ačiū, ponė Farič. E, Panas Štadler. Pane pirmininkė, mielas kolegės, mėly kolegos, e, Vandrompėjau, e, nepritariu Jums ir aš nesu vienintelis. Tikrai finansų krizė nepraėjo, o tai yra vienintelis dalykas, dėl kurios sutarė taryba. Milijardinės skolos vis dar yra. Mes reikalaujame aiškumo, kadangi laukia. Um, Tai kadangi laikas spaudžia, aš kalbėsiu apie 43 ir 44 išvadų straipsnį, kur yra kalbama apie tai, kad reikalinga bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyva. E, Vokietijos finansų ministras Šoible e, teigia, cituosiu, jokių mokesčių mokėtojų pinigų nebus skiriama um, bankų gaivinimo planams. Citatos pabaiga. Uh, Jis e, susitarė su savo partneriais, socialistais e, ir e, buvo priimtas sprendimas, jog mokesčių mokėtojų pinigų nebus naudojama bankų gaivinimui ir pertvarkymui. Mums čia reikia aiškumo. 44-43 straipsnėje yra kalbama apie priežiūros mechanizmą ir bankų gaivinimą. Man įdomu iš kur jūs gausite tinkamą finansavimą. Kanclerė Merkel ir finansų ministras Šoible e, aiškiai pasisakė, kad negalima finansuoti bankų gaivinimo planų iš mokesčių mokėtojų pinigų. E, kalbame apie tai, kad 10 e, procentų yra daugelio valstybių deficitas. Tai yra nepriimtina. Mes reikalaujame iš šios komisijos ir iš šios tarybos aiškumo, laukiant naujų rinkimų. Negalima leisti, kad jūs nuolat mums meluotumėte. Ir dar vienas dalykas, jūsų taip išgirta bankų sąjunga, pagal kokias taisyklės ji bus kuriama, tos nuostatos, dėl kurių buvo sudėrėta, yra panaikintos ar bazelio e, tre, e, trečiasis reglamentas bus tai, taikomas. Ne, e, šis reglamentas taikomas finansiniams spekuliantams arba bankų priežiūros iniciatyvoms arba tuo met, kai reikia sužinoti, kokio dydžio paskolas reikia teikti MVI. Taigi, kokio, pagal kokias taisyklės Jūs kursite šią sąjungą pagal kokias taisyklės numatysite tam tikras funkcijas ir kaip kursite tas taisyklės. Juo labiau, kad kuriant bankų sąjungą būtinos labai aiškios taisyklės, kurių šiuo metu nėra. Tai rodo, kad niekas neišspręsta, kad e, mokesčių mokėtojų milijardais jūs tiesiog prasimušėte, išsimušėte laiko. Aš manau, kad tokia e, tendencija turėtų būti baudžiama. Siamo le repliche da parte del prima del viceprezidente. Ačiū. Toliau žodis komisijos visipirmininkui panui Ševčiovičiui. Ačiū pirmininkė. Pritarčiau visiems, kurie mums priminė, kad ekonomikos atsigavimas labai trapus. Tai ir aš paminėjau aiškiai savo kalboje, matome, kad ekonomika atsigauna, tačiau viskas tebėra labai trapu. Ir žinoma, negalima atsipalaiduoti, nes žinome, kad rinkos atsigauna praėjus šešiem aštuoniem mėnesiam, po to, kai pradeda atsigauti ekonomika, reikia konsoliduoti ekonomikos atsigavimą, kad pamatytumėm augantį užimtumą visoje Europos Sąjungoje sutinku e, su tais, kurie norėtų, kad komisija ir valstybės narės padarytų daugiau jaunimo labai. E, akivaizdu, kad tai darome, parengėme naujas priemonės, tačiau mane nustebino tai šiek tiek, kai pamačiau, e, kiek valstybių narių parengė jaunimo garantijų programas. Tai gavome tik tai šešių valstybių narių ir darome viską, kad komunikuotumėm su kitom valstybėm narėm. Uh, jeigu yra rimtų problemų, kad jos vis dėlto galėtų renkti šitas e, programas, kad galėtų pasinaudoti ES e, lėšomis e, skirtomis pagal um, naują daugiametinę finansinę programą, kad tai būtų galima padaryti kaip įmanoma greičiau, geriausia nuo 14 sausio 1. Turime pasimokyti iš praeities ir turime atsiliepti į darbo rinkos signalus, kokių įgūdžių trūksta ir faktas yra tas, kad yra milijonas neužimtų e, darbo vietų, kad jų bus tiek nuo 15 metų e, skaitmeninėje e, srityje ir svarbu imtis veiksmų. Labai daug jaunimo nedirba, kartu galvo, galvosime apie tai, kaip importuoti iš trečiųjų šalių darbo jėgą, kad būtų galima užpildyti šitas darbo vietas. Taigi yra tam tikras atotrukis tarp turimų E, įgūdžių, tai e, yra svarbu spręsti, kad būtų galima užtikrinti mūsų konkurencingumą ir taip pat užtikrinti jaunosios kartos užimtumą bankų sąjungą. E, taip pat labai svarbi ir manau, kad spalio vadovo taryba buvo labai svarbi, kuriant gerą atmosferą, siekiant sukurti tą supratimą, jog skubu E, tai daryti, kad reikia atkurti pasitikėjimą visom finansiniam priemonėm, mūsų e, sistemom, kad Europos centrinis bankas turėtų atlikti patikras bankystės sektoriuje kitais metais Europos Sąjungoje. Ir manau, kad tai paskutinė trūksama dėlionės dalis. E, turime užpildyti uh, šitą uh, spragą, kad atkurtumėm pasitikėjimą, sklaidytumėm baimę susijusią su Europos bankininkistės sektoriumi ir tikiuosi, kad Europos finansų ministrai uh, įsiklausys į tai, ką sako taryba, komisija Europos parlamentas dėl šito klausimo nuo sprendimo skubos. Dėl finansavimo sistemos, turėčiau pasakyti, kad mes raginame valstybės narės padėti mums pasiekti kritinės masės, kuriant finansinės priemonės, kurios leistų mums pradėti stipriau finansuoti tikrąją ekonomiką, e, konkrečiai orientuojantis į smulkų vidutinį verslą, kai kurios valstybės narės elgesi atsargiai, tarsi abejojo, kalbant apie šitas programas, tačiau tikimės, kad po diskusijų valstybių vyriausybių vadovų ligmenyje. E, tikimės, kad šioje srityje pamatysime daugiau entuzijazmo. Dėl Europos semestro ir e, metinės apžvalgos komisija e, lapkričio vidury pateikė naujasias prognozes ir tikiuosi, kad pasimokysim iš visų Europos semestro pliusų ir minusų ir pernai ir šiemet. Uh, ir kad būtų galima remiantis to gerinti ekonominę valdyseną. Dėl 14-20 biudžeto žinote, kad dėrybos vyksta ir galiu pasidalinti tam tikro optimizmo iš komisijos pusės. Mes sieksime kuo kūrybingiau ieškoti sprendimo kad būtų galima išspręsti likusius neišspręstas klausimus ir uh, E, tikiuosi, kad bus reikiama, e, teikiama politinės valios dvasia, kad būtų galima sudėlioti visus taškus ir kad būtų galima išspręsti šitą problemą labai greitai. Dėl e, duomenų apsaugos ir TTIP, manau, taip pat čia viskas gana aišku, komisija pasiuntė stiprų signalą. Uh, kad e, turime e, atkurti pasitikėjimą partneriais JAV. Kartu manome, kad e, dėrybos dėl TTIP turėtų tęstis. Kodėl? Nes uh, E, manome, kad galimas laisvos prekybos sutarimas turėtų būti kaip dovana, ja, e, neturėtumėm to būtent tokią dovaną laikyti. Tai e, teikia privalumų mums visiems, abiem pusėm ir turime atsižvelgti į ES prioritetus prekybos srityje. Kartu turime užtikrinti, kad duomenų apsauga, Europos piliečių privatumas būtų apsaugoti. Ir žinoma, tai bus pasiekta, jeigu bus bendra ES pozicija šiuo labai e, subtiliu klausimu. Ir galiausiai dėl to, ką sakė panas Van Ordenas, apie administracinę naštą. Turėčiau tik tai jums pranešti, kad prieš Europos vadovų susitikimą e, buvo susitikęs komisijos pirmininkas su Britanijos e, premjeru ir pramoninkais ir e, buvo pasveikinti komisijos E, pasiūlymai. Mes rimtai vertiname šitą klausimą ir tam mums reikia e, tvirto bendradarbiavimo su taryba, Europos parlamentu, nes daugelis mūsų pasiūlymų dėl supaprastinimo e, tebėra svarstomi. Dėl administracijos mažinimo, žinote, kad tai darome ir 5 procentais ketiname sumažinti E, biudžetą ir ES pareigūnai turės dirbti daugiau už tokius pačius atlyginimus, kurie išliks e, tokie patys. Ir e, Galėčiau, galėčiau pasakyti, kad pavyzdžiui, Junktinės karalystės kai kurios ministerijos 2-3 kartus didesnės yra negu, negu visa komisija. Ir, tarkim, išdas būtų vienas tokių pavyzdžių. Ačiū. Dabar žodis komisarui Van Rompui, pirmininkui Van Rompui. E, kai kas pasakė, kad ši Europos vadovų taryba nepateikė surprizų, bet reakcija irgi nėra stebinanti. Dažnai man susidaro įspūdis, kad klausausi eruditų. Europos vadovų tarybos sudėtis per vienerius metus pasikeitė iš esmės, tačiau kai kurie iš jūsų išsako vis tą pačią kritiką. Tai yra politinio pobūdžio pastebėjimas. Aš nenoriu e, kalbėti aforizmais. Ir nekalbėsiu apie atsargo optimizmą. Kalbant finansiškai, galima pasakyti, kad e, pagrindinė Europos krizė liko praeityje, tačiau liekančios problemos yra rimtos. Liga dar nepasitraukė. Ir būtent todėl mes sunkiai dirbame tiek trumpalaikėje, tiek ilgalaikėje perspektyvoje. Kai kas iš jūsų sako, kad šioje Europos vadovų taryboje nieko neįvyko, jokių sprendimų nebuvo priimta, viskas buvo blokuota. Ponios ir ponai, mes ilgai kalbėjome apie skaitmeninę darbo tvarkę, apie inovacijas. Mes išsamei kalbėjome apie energetiką, apie pramonę, e, gynybos pramonę, taip pat pramonės konkurencingumą praėjusiu gruodį ir vasarį. Tai yra ilgalaikiai projektai. Jie nejaudina daug žmonių, tačiau ateityje jie turės didelę svarbą. Ir todėl mes priemėme sprendimus, aiškius sprendimus, nustatėme laiko tvarkaraštį, nu, sukūrėme priemonės ir strategiją. Tai bus svarbu ateityje. Mes tai darome nuolat įvairiose Europos vadovų tarybose. Tiems, kas sako, kad nieko nebuvo nuspręsta, viskas buvo blokuota, aš sakau ne, aš taip nemanau. Trumpalaikėje perspektyvoje krizės, kova su krize. Praėjusi rugsėjį komisija pateikė pasiūlymą, mes jį aptarėme ir aišku, kad viskas užtrunka, bet keli mėnesiai pasiruošti tokiai reformai tikrai nėra daug. Taigi prieš baigiantis metams mes priimsime politinį sprendimą dėl to, kaip kovoti su krize. Prieš dvius metus e, tai iš vis buvo sunku įsivaizduoti, kai pradėjome diskusijas 2012 e, e, birželį, gruodį priėmėme politinį sprendimą, o dabar Europos parlamentas ką tik jį patvirtino ir mes pradėsime įgyvendinti bendrą stebėsenos mechanizmą. Kai 2012 vasarą sakiau, kad nusprendėme kurti bankų stebėsenos mechanizmą, niekas manimi netikėjo, o dabar jį turime. Tas pats vyksta ir su dėl bankų pertvarkymo. Komisijos pasiūlymas aišku, nebus priimtas toks, kaip jis buvo pateiktas. Bet Europos vadovų taryba jau prieš kelius mėnesius nusprendė dėl kompromisinio varianto. Ir aš dar sėkiai kartoju, pirmą sėkiai tai sakiau birželio mėnesį ir kartoju tai dabar. Sutartiniai e, įsipareigojimai. Šis klausimas yra labai sudėtingas, bet jau praėjusioje vadovų taryboje mes priemėme tam tikrus sprendimus ir toliau spręsime dėl ateities gairių, spręsime dėl, koordin, dėl ekonominio koordinavimo gruodžio mėnesį, bet dabar vykusios diskusijos buvo vaisingos ir dėl to mes galėsime parengti pasiūlymą, kurį teiksime Europos vadovų tarybai gruodį. Ir jeigu bankų sąjungoje bus nu, bankų pertvarkymo mechanizmas, stebėsenos mechanizmas visai eurozonai ir kitiems norintiems prieinamas. Ir susitarimai, susitartiniai įsipareigojimai bus labai svarbus. Aš būčiau laimingas, jei prieš baigiantis šio parlamento kadencijai ir mano paties mandatui galėtume užbaigti šį klausimą. Trumpalaikės priemonės Lampedūzos atveju Išgirdau, girdėjau, ką kalbėjo ponė Harms, kad tai skandalas ir taip toliau. Bet e, ministras pirmininkas Leta labai patenkintas e, Europos vadovų tarybos išvadomis. Ir ministrų taryba taip pat priims e, operatyvinius trumpalaikius sprendimus dėl Frontexo dėl to, kai bus įgyvendintas Eurosur ir kitos iniciatyvos. Ir jeigu būtina, mes apie tai taip pat kalbėsime gruodžio vadovų taryboje. Kalbant apie tą polemiką, kuri kilo vasarą ir tęsiasi, aktyviai tęsiasi pastarąsias dvi savaitės. Čia norėčiau pasakyti, kad Vokietijos kanclerė labai džiaugiasi tomis išvadomis ir taip pat prisidėjo prie tų išvadų rengimo. Taigi, pagrindinis interesas, pagrindinė suinteresuotojų šalis prisidėjo prie rengiamo teksto. Ir čia taip pat reikia išlaikyti proporcijas. Tikiuosi, kad pavyks rasti, susi, susi, pasiekti susitarimą dėl daugiametės finansinės programos lapkričio mėnesį, kadangi ji svarbi daugeliu iš mūsų projektui, projektų, be kita ko kovai su jaunimo nedarbu. Ir kaip ir komisijos vicepirmininkas, aš esu nusivylęs, kad valstybių narių lygmenyje nėra padaryta tinkama pažanga įgyvendinant projektus, kadangi jeigu daugiametė finansinė programa bus patvirtinta iki metų pabaigos ir tikiuosi, kad lapkritį. Finansavimą galima būtų pradėti jau nuo sausio pirmosios. Tai, aišku, yra Lietu, pirminkaujančios Lietuvos atsakomybė ir taip pat Europos parlamento atsakomybė kad šis svarbus darbas būtų užbaigtas. Ir aš čia taip pat galiu laikytis atsargaus optimizmo. Dėl to, kad DFP bus greitai patvirtinta. Paskutinis pastebėjimas. 3,5 metų. Anks, prieš 3,5 metų man sakė, kad esu panašus į banko darbuotoją, o dabar turiu sustabdyti rinkimų audrą. Neįtikėtina, kad vienas žmogus gali, galėtų sustabdyti e, rinkiminę audrą. E, šiaip aš visai domėčiausi tokiu pasiūlymu, bet kadangi ponia Faražai jį pateikėte jūs, tai man jis visai neįdomus. Ačiū, pane Van Rompėjų. Dabar tęsime posėdį, ponas Štadler. Viena minutė. Aš e, nenoriu e, kalbėti apie išorę, tikrai ne to tikisi rinkėjai, tačiau noriu paklausti, e, ko siekiama bankų sąjunga kokios taisyklės bus sukurtos šią sąjungą. Aš tam tikrą euroskepticizmą taip pat puoselėju. Jūs kalbate apie e, bankų priežiūros mechanizmą, džiaugiatės, kad jis yra, aišku, tai yra puiku, puiku, kad yra papildoma administracija, tačiau kokiais kriterijais vertinant e, bus vykdoma priežiūra, ar tai bus daroma pagal jūs, pagal jūsų nuomonę, taisyklių nėra. Uh, ir jūs negalėjote jų mums pristatyti. Su visa pagarba visiems jūsų pasiekimams, tai bendras priežiūros mechanizmas ir pertvarkymo mechanizmas skamba gerai, tačiau nežinome taisyklių. Be to, nėra jokio aiškumo, iš kur bus paimtas finansavimas e, sergančių bankų sanavimui. E, gal būtų protinga leisti jiems bankrutuoti. Tačiau iš esmės nereikėtų bankų gelbėti mokesčių mokėtojų sąskaitą, nes priešingų atveju rinkėjimus tikrai nubaus. Tadler, la parola Farage. Well, just for a moment there, it got fun. You got angry with me, and it all became impassioned. That was brilliant. Džiugu, jūs ant mane supykote, išgir, išgirdau aistringą pasisakymą, ne taip kaip paprastai. Mano svarumpojus e, e, kalba apie e, bendrą pertvarkymo mechanizmą, bendrą bankų pertvarkymo fondą, bet žmonės ne apie tai kalba, kalba apie darbo vietas. Taigi, galbūt, ponė Van Rumpoju, gal uh, nekreipkite dėmesio į tai, ką sakiau apie referendumus, iš tiesų pradėkite pulti mane, euroskeptikus ir gal tada įvyks tikrai europiniai rinkimai, tačiau aš norėčiau įspėti jūs, kad jūsų ir komisijos naudojama retorika nėra tokia, kaip kalba paprasti žmonės. Jūs sėdite. Uh, priešais e, tą vėliavą, vėliavą, kurią atmetė ir prancūzai, ir olandai penktaisiais metais, jūs jokio legitimumo neturite, tai susirinkime kovos laukia kitą gegužę. Ačiū, pana Farič, pana Cimer, vieną minutę. Ačiū, pana pirmininkė. Noriu padėkoti pirmininkams e, už atsakymus. Ir nepaisant to noriu dar pasitikslinti. Viena vertus, ponia Šefšovičiau, jūs kalbėjote, kad džiaugiatės, jog šešios valstybės um, skyrė finansavimą į jaunimo užimtumo fondą, tačiau Jei mes norime nuimti e, mokesčių naštą ir siekti tinkamo iniciatyvų finansavimo, reikia kalbėti apie tam tikrą patirtį praėjusių metų. E, praėjusioje finansinėje programoje buvo numatytas tam tikras asignavimo perkelimas, tačiau e, tas nuolatinis perkėlimas nere, nereiškia papildomo finansavimo, tai yra tas pats finansavimas iš to paties puodo. Jei mes kalbame apie tai, kad nebus spėta įsisavinti tam tikrų lėšų iki e, 13 metų, tai mano klausimas, kaip bus finansuojamos kitos užimtimo finan, e, iniciatyvos. E, naujos iniciatyvos, kaip bus finansuojamos socialinės įtraukties iniciatyvos. Panašu, kad pinigų šiams iniciatyvams nebus per pirmosius ketverius naujos finansinės e, programos metus. Dabar dėl JAV žvalgybos agentūros. Manau, kad mes nesuprantame kai kurios svarbus dalyko. JAV žvalgybos agentūra ir Junktinės karalystės pozicija pabrėžia, kad neaišku, kokios kieno pozicijos. Mes turime aiškiai pasakyti, kad netoleruosime e, tokios žvalgybos metodikos. Mes negalime remtis tik pono Snaudeno atveju ir jauni žmonės ypač susidomėję šio klausimu. Ponas Van Orten dabar. Ačiū pirmininkė. Grįžtant prie to dalyko, kurį paminėjo komisaras Šefkovičius. Iš tikrųjų, aštuonių premjerų ir komisijos atstovo e, specialus susitikimas iš tikrųjų buvo puikus, bet mus domina realūs veiksmai. Mm, tai turiu omenyje, kad e, nauji teisės aktai yra sustabdomi, reglamentavimas išimamas iš e, Europos teisyno, e, kaštų mažinimas, norime, kad būtų imtasi radikalių veiksmų. Davidas Cameronas ir kiti Europos lyderiai nori e, performuoti Europos sąjungą, repatrijuoti tam tikras galės ir sutelkti Europos dėmesį į svarbius dalykus, kaip sugražinti ekonomiką į vėžes. Čia diskutuojame, ar krizė jau baigėsi, ar vis, situacija vis dar yra trapi. Europos Sąjungos noras imtis reformų nulems tai, kokie bus Junktinės karalystės referendumo rezultatai. Ir balsavimo kitose valstybėse narėse rezultatai tose šalise, kur lyderiai turi drąsos e, siekti to, ko jų piliečiai iš tikrųjų nori. Ačiū. Dabar ponia Harms. Manau, kad Jungtinėje karalystėje reikėtų diskutuoti apie tai, kad didžiojo ES skololų našta yra sukūriama Londone, Sityje. Ir tikrai klaidinga yra ginti ne tas rinkos priemonės ir blokuoti bankų sąjungos sukūrimą. Ar tokiu būdu ilgalaikėje perspektyvoje bus sukurtos naujos darbo vietos jungtinė karalystė? Neaišku. Tačiau kitas dalykas. Aš skaičiau, kad uh, Austrijos politikas pabrėžė, jog Merkel reforma jo manimo yra abejotina, kad jis nepasirengęs prisimti tuos įsipareigojimus, kurie buvo prisimti darant spaudimą Todėl jis reikalauja, siekiant ekonomikos atgaivinimo e, reformos, kuri nebūtų prieš europietišką ir pažeidžianti bendrijos metodą. Na, tai, ką skaitame laikraščiuose, reiškia problemas. Edvardas Snaudinas tapo daugelio jaunų europiečių didvyrių pavyzdžių, ne tik europiečių visame pasaulyje. Šis žmogus tapo kovotojo už žmogaus teisę simboliu. O tai, kad jam nesuteikiamas politinis prieglopstis ir tai, kad mes apskritai nekalbame apie tai, kodėl nebuvo įmanoma jam suteikti prieglopščio, kodėl mes negalėjome suteikti jam apsaugos Europos Sąjungoje, tai yra problema. Tai yra problema, kuri e, atgraso jaunus žmonės remti europietiškąją idėją. Ačiū dabar, ponė Parvanova. E, skirtumai tarp valstybių narių dabar tapo ES bruožu. Tai kelia dar didesnį ksenofobiją, populistinės idėjas ir kelia sumaištį tarp Europos piliečių. Mes tikimės, kad jūs e, turėtumėt būti stipresnis ir veiks, veiksmingesnis, kadangi kitais metais vyks rinkimai. Būtent šis parlamentas e, šio parlamento rinkimai vyks. Tačiau jūs kuriate kliūtis, jūs, jūsų nieks neteis per šios rinkimus, bet mus teis, dėl mūsų spręs. Mes dabar neturime partnerių. JAV, Kinija, Indija, Rusija, net ir Amerikos Obamos administracija dabar mano, kad mes ne, nesame jau strateginiai partneriai. Jie žiūri toliau į Indiją, Rusiją, Kiniją. Mes, jie taip pat mano ir labai aiškiai pasakė prieš dviejus metus, kai vyko susitikimas su Obamos administracija, mums buvo pasakyta labai aiškiai, kad Senate ir Kongrese manoma, jog ši ekonominė krizė nebėra nulemta JAV ekonominės krizės, tai yra pačios Europos Sąjungos krizė, mūsų institucijų neapsisprendimo krizė ir jūs taip pat esate atsakingas už tai, kad tai ir toliau tęsiasi. Mes turime aktyviau ieškoti sprendimų, iš mūsų to tikisi žmonės. Ačiū. Honorevole e, Guerrero. Muchas gracias. Ačiū, panas Guerrero. Ačiū. Pane Van Rumpojui, sakėte, kad e, ir mano atsakymas nenustebė. Bet e, iš tiesų, kai kurios e, frakcijos pakeitė savo poziciją pastaruoju metu, kai tuo tarpu socialistų frakcija e, nuosekliai laikėsi ankstesnės pozicijos. Mes esame užtikrintumo bastionas, giname tai, kas yra teisinga kintančiame pasaulyje. Vis dėlto tai, ką daro taryba, kertasi su tuo ir netinka to, ką mes norėtume matyti. Kartais mes e, priešinamės tam, ką, ką taryba nori daryti, o kartais norime daugiau ambicingumo iš e, tarybos, siekiant koordinuoti darbą su valstybėm narėm. Tačiau taryboje ne visuomet e, įmanoma suderinti tai, ko siekia pirmininkas e, ir valstybės narės. Mano pastabos būtų adresuotos pačiom valstybėm narėm, ne jum. E, valstybės narės neramina migracija, tam reikia skirti daugiau išteklių, konkrečiai tom agentūrom. Agent kurios atsakingos už tai Frontexui ir prieglopščio agentūrai. Jau esame nubrėžę strateginės e, linijas e, kitiems metams, birželiui ir iš tiesų Europai reikia geros migracijos strategijos. Mums reikia, mums Europoje reikia migracijos strategijos joje turi būti susitelkta į prevenciją. Joje reikia susitarti dėl tų e, šalių, iš, iš kurių emigracija e, vyksta, su juom reikia susitarti ir reikia e, numatyti vienodas sąlygas. Minėjau, kad reikia ambicingesnio požiūrio, reikia vykdyti koordinavimąsi tarp valstybių narių taryboje, tačiau ir plačiau Kas man krenta akis, kalbant apie skaitminę darbo atvarkę, e, tai e, kalbant apie e, infrastruktūros tinklų priemonė, biudžetas buvo sumažintas nuo 9,8 milijardų eurų. Tai kila bejonių dėl tikslų, dėl 4G projekto, kalbant apie, apie pavyzdžiui, JAV, apie prieigą, kurią turi um, amerikiečiai, tai analogiška piliečių dalis Europoje tokios prieigos neturi. Komisija siūlė 100 milijardų iš pat pradžio, dabar 80, dabar liko tik tai 60 milijardų. Komisijos pirmininkas minėjo, kad tik tai šešios šalis iki šiol yra e, pateikusios jaunimo užimtumo programų projektus. Mums tai svarbu. Europos jaunimui mūsų reikia, reikia, kad mes juos remtumėm, kad gintumėm tas vertybės ir šita program, ir programa, pavyzdžiui, Erasmus programa yra viena teigiamiausių programų, kurias kada nors vykdome, dabar kyla jai grėsmė. Ispanija, pavyzdžiui, nebe, nebeskiria nacionalinės e, paramos stipendijų formą Erasmus studentams. Uh, ir tai reiškia, kad norintis dalyvauti programoje to nebegali padaryti. Mr. Vice President. Pane Vartman. Pane pirmininkė, būdama paskutinė kalbėtoja, norėčiau pateikti keletą pastabų apie šios debatus. E, mes e, kritikavome e, tam tikrą pirmininko panrampėjos ir komisijos poziciją, tačiau norint išspre, rasti išeitį iš krizės, reikia solidarumo, reikia um, ambicingų veiksmų, reikia stiprinti institucinę sąrangą. Jeigu kalbame apie ekonominę ir pinigų e, sąjungą, reikia taip pat e, ryštingų veiksmų. Mes e, kūrėme teisės aktus remdamiesi bendrijos metodu. Noriu kreiptis į tarybą ir komisiją, prašydama investuoti į pasitikėjimą šią sistemą, kurią kūrėme visi kartu. Aš tikiuosi, kad būsimajame vadovų susitikime e, bus skirtas dėmesys atstatyti tą pasitikėjimą, e, tą sistemą, kurią kūrėme visi kartu. Palankiai vertinu tai, kad taryba savo posėdžiuose ypač turint omenyje, kad mes po truputėlį išbrendame iš krizės, kalba apie ilgalaikės investicijas į skaitmeninę ekonomiką, į kovą prieš protekcionizmą, e, į tokias priemonės kaip refit ir ne, neskiria dėmesį tik migracijai ar kitiems dalykams. Tačiau e, dar porą asmeninių pastabų. Prieš du metus aš tikėjau, kad jūs, būdamas pirmasis tarybos pirmininkas, būsite e, vertinamas palankiai, o jei dabar vertiname tai, kas buvo pasiekta per keletą metų, turime pabrėžti, kad šiandien atėjo laikas investuoti į pasitikėjimą Europos Sąjungą ir aš labai tikiu jumis. Ačiū. Noriu padėkoti komisijos pirmininko pavaduotojai, ponui Šefšovičiai, tarybos pirmininkui. Sėkmės visiems.